Džiaugčiausi galėdamas padaryti tą vėliau, kuomet pateiksime atitinkamus naujus teisės aktų projektus. Ačiū labai. Vitat Berekeste. Ačiū, pana komisijos nari. Taigi dabar baigime šią diskusiją ir pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo. Žodinis klausimas komisijai ir diskusijos. Kovos su klastojimu priekybos sustarimas aktą. Dabar Norėčiau pasveikinti komisijos narį Karelą Deguchtą. Ir pirmiausia, suteiksiu dabar žodį klausimų autoriams, šešiems autoriams. Pirmiausia, dvi minutės Karlui Špiteriui. Varje institution har sin roll. Ačiū, ponė pirmininkė. Kiekviena institucija turi ginti savo vaidmenį. Europos parlamentas yra ES piliečių balsas ir at, turi atstovauti būtent mūsų piliečių interesams. E, komisija vadina save sutarčių sergėtoje ir todėl skaidrumo ir žmogaus teisų principas E, susisieja ir su parlamento e, teisėmis. Ir jeigu mes neturime e, prieigos prie atitinkamų dokumentų, mes negalime patenkinti savo piliečių lūkesčių ir ginti jų interesų. Komisija jau praeitįje buvo pabrėžusi, kad Europos parlamentas gaus galimybę e, gauti dokumentus, e, susipažinti su dokumentais, kuriuos parengusi komisija, taip kaip ir Europos, e, vadov, kaip ir Europos Sąjungos taryba. Tačiau iki šiol šito neįvyko. O šis rytis yra tikrai susirūpinimą kelianti. Vis daugiau žmog, žmon, asmenų privačios, e, e, pri, privati sfera, jų privatumas yra pažeidžiamas, ir ypač kalbant apie naudojimąsi internetu. Čia, čia turime ypatingai daug pavojų. Mes turime žinoti, kokios yra nustatytos sąlygos, kad būtų užtikrinta, užtikrintas atitinkamas skaidrumas šioje srityje. Reikia žinoti, kokios yra e, tikrosios ir nenginčiamos teisės, kuriomis galima naudotis. Ir e, tik tuomet mes pa, būsime pajėgus kovoti su nusikaltimais. E, e, čia kalbame apie kovą su klastojimu. E, Ir dabar yra tikrai beprasmiška klausti komisijos, e, užduoti komisijai įvairius mums rūpimus klausimus, net nežinant, kas e, konkrečiai yra parašyta susitarime dėl kovos su klastojimu prekyboje. Ir e, mes norime žinoti, kokios yra konkrečios sankcijos, kas yra konkrečiai daroma šis, šioje srityje ir mes norime žinoti ir reikalauti iš jūsų šiandieną, kad e, galiausiai e, imtumėte kreipti dėmesį ir į mus, į mūsų instituciją. Priešingų atveju būsime priversti kreiptis teismą. Ačiū. Ačiū. Gerbėmieji kolegos, gerbiamas komisijos nariai, klastojimas, e, intelektinės nusavybės e, pažeidimai yra didelė problema. E, tiek visai ES, tiek ir atskirioms, atskiroms valstybėms narėms. Tai yra problema įmonėms, darbuotojams ir vartotojams. E, dėl to, kad vis daugiau į ES rinką patenka klastojamų produktų ir prekių. 250 milijardų eurų nuostolių patiriama dėl šios, dėl šios e, priežasties. Štai pavyzdžiui, jeigu yra E, mm, į rinką pateikiamas suklastotas medikamentas, e, tuomet vienu atveju e, mm, žmogus gali susirgti, kitu atveju net ir numirti. Ir dėl to, ponios ir ponai, turime kovoti su mm, kontrabanda, klastojimu ir intelektinės nusavybės pažeidimais. Praėjusiais metais 878 milijonus prekių turėjome atimti iš klastotojų. Daugiau nei 50 procentų šių prekių yra atkeliavusios iš Kinijos. Mes turime kažką daryti. Lisabono sutartis e, gruodžio pirmą įsigaliojo ir e, o minėtas susitarimas buvo, dėl jo buvo derama, deramasi met, prieš trejus metus ir jis buvo priimtas. Ir, e, iki šiol dar nepadaryta pakankamos pažangos, dėl to aš linkėčiau mums visiems daugiau skaidrumo šioje srityje, galimybės e, gyti, gauti duomenų ir informacijos apie tai, ką konkrečiai daro komisija. Ir mes e, turime e, priimti veiksmingą susitarimą, kuris būtų grindžiamas visų institucijų sutarimu. Ir taip pat tikimės, kad tiek vartotojai, tiek ir pramonės atstovai E, susitars tinkamai ir nepa, nepažeisdami jokių ES e, teisino e, nuostatų. Dėkoju. Lange úr, kettő és fél percben. Ačiū. Ponas Lange, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos nary, trys klausimai man labai rūpi. Pirmasis, kodėl vis dar nėra skaidrumo nors nuo gruodžio pirmosios įsigaliojusi Lisabonos e, sutartis ir visai neseniai buvome prieėmę tarp institucinį sustarimą su komisija. Taigi nesuprantu, kad taryba iki šiol e, stebėtojos teisėmis e, dalyvauja dėrybose, o Europos parlamentas ne, nedalyvauja šiame procese ir net, ne, neturit galimybės supažinti su dokumentais. Kodėl, ponia komisijos nary? Antras klausimas. Kaip, su, su kuo deramasi dėl aktą susitarimo, juk tai nėra trips susitarimo e, atvejis, derasi atskiros valstybės ir jungtinės valstijos e, e, derasi vadovaudamosi grinai ekonominiais interesais. Ir dėl to man kyla klausimas, ar nėra nustatomi standartai, kurie galiausiai bus tai, galio, jums galioti visiems, nors dėl jų buvo deramasi E, dėrėjosi ne visi prie dėrybų stalo. Ir trečias klausimas. E, dėl kokių konkrečių turinio dalykų yra deramasi? Klausimo metu jūs atsakėte, kad e, bus laikomas ir toliau besąlygiškai bendrijos teisino nuostatų. Tačiau pažvelgus į atitinkamus dokumentus man kyla bejonių. Galiu suprasti, kad yra deramasi sudaryti galimybę užblokuoti tam tikras interneto e, svetainės ir e, kad numatyti apribojimus mokslinių tyrimų ir technologijų srityje. Kai kurie subjektai e, stengiasi įvesti ištisas visą apimančias draudimų sistemas. Taigi, kur čia ar čia galime kalbėti apie ES teisino galiojimą? Ir panašu, kad čia daugiausia stengiamasi sutarti dėl ekonominių e, interesų. Čia turim e, vadovaujamasi būtent ekonominiais sumetimais. Ir pagaliau, ponė pirmininkė, e, kaip e, bus sutarta dėl sąlygų e, susijusių su m, mm, interneto prieiga, aktyvia ir pasive interneto prieiga. E, Köszönöm, Lange úr. Következő hozzászóló kettő és fél percben. Ačiū. Kitas kalbėtojas yra Nikola Rinaldi. Legi, credo che ci sia un peccato originale in questa... Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė komisijos nariai, kolegos. Man atrodo, kad čia, tiesą sakant, ta prigimtinė nuodėme slepiasi. E, šioje srityje nuo mūsų kažkas tai slepiama yra. Nes atrodo, kad dabar bent jau su konfidencialumu e, turime problemų. E, kitais atvejais, pavyzdžiui, susitarimą susitarimo su Koreja atveju taip pat e, susidūrėme su panašiomis problemomis, tačiau įsigaliojus Lisabonos sutarčiai reikėtų galbūt nutraukti tokią praktiką. Uh, Dabar atrodo, kad kovojame su klastojimu prekyboje kartu kovodami su kitais dalykais. Taigi bandome daryti viską ir praktiškai nieko vienu metu. Aš esu pats iš Venecijos ir dabar standartai susijęs su klastojimu prekyboje. Anksčiau buvo labai griežti, anksčiau bausmės būdo, buvo labai griežtos, netgi galėjo būti ir mirties bausmė pritaikyta. Atrodo, kad toks klastojimas mums kelia labai rimtos grėsmės ir atrodo, kad didelė grėsmė kyla ir pačiam susitarimui. Ko gero, komisija puikiai tai žino. ši, tiesą sakant, ši sistema mums vis mažiau ir mažiau naudinga šiuo metu tampa. Kasgi mus labiausiai neramina? Neramina tai, kad tai, visa tai, kas yra susiję su informacijos žodžio laisvė, su privačių duomenų apsaugą ir tai jau būtų riba, kurios nereikėtų peržengti. Dabar norėčiau pasiūlyti komisijai atsargesnio požiūrio imtis. Dabar prekybinių požiūrių norėčiau, kad komisijos narys mane nuramintų, ar aktą gali būti naudojama tam, kad būtų gaminami e, pigesni generiniai vaistai, tuo pat metu tokie pat patikimi kaip ir kiti vaistai. Ar negalėtų būti tai gaminama trečiosiose šalise? Ačiū. Toliau Šulcas. Šolcas. Ačiū, ponė pirmininkė, mėlyje kolegos, ponė komisijos nariai. Jeigu jūs susitinkate su dešimties vyriausybių atstovais kažkokiame užpakalinėme kambarėlyje ir sprendžiate tokius e, globalius dalykus, tuomet tai e, neturėtumėte stebėtis, kad e, jeigu ims, e, piliečiai ims kelti savo ieškinius teismuose, pagristai reikalaudami atsakyti į daugelį klausimų. Ir aš sutinku su kolegomis. E, kurie klausia, yra, koks yra tų susitarimų pagrindas, e, e, kaip yra ketinama apsaugoti mm, įvairias inžinerinės paslaugas, intelektinės nusavybės, teisės, e, siekiant apsaugoti kultūrinės gerybės ir įvairias naujoves. Septintasis ir aštuntasis pagrindinių teisių hartijos straipsniai e, privalomi e, jums, jūs privalote jų taisyti, e, tai laikytis ir mes jūs stebėsime labai įdėmiai. E, būtina į šį procesą įtraukti ir pilietinės visuomenės organizacijas, taip pat ir parlamentus, taip pat ir mūsų parlamentą. Jūs deratės negavę Europos parlamento įgaliojimų ir uh, neteikėte jokios informacijos apie savo e, dėrybų rezultatus. Ir jūs taip pat e, atsisakote pateikti mums informaciją dokumentų e, forma. Ir jeigu mano, mums teigiate, kad turime tam rimtų priežasčių, tuomet prašome mums jas išdėstyti. Gali būti taip, kad, kad Jeigu jūs pateiksite pagaliau informaciją Europos parlamentui, tuomet jūs pasielgsite tikrai demokratiškai. Priešingų atveju mes imsimės patys savo žingsnių. Dėkuoju. Toliau, Ačiū. Dvi minutės kalbės ponas Kamal. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Aš manau, komisarė, jūs pajutote, kokias nuotaikos vyrauja parlamento frakcijose. Mes e, pareiškime savo nuomonę dėl įvairių aktą aspektų ir e, visi sutarėme, kad intelektinius nusaibės srityje reikia daugiau skaidrumo. Mums kelia susirūpinimo, kad jūsų darybose skaidrumas nėra užtikrintas, mes nežinome, kokiais principais vadovaujatės darybose, kokios yra pagrindinės pozicijos ir dėl to e, tik tai padidės jau dabar egzistuojantis vakumas ir tą vakumą užpildys gandai ir paskalos. Mes nežinome, kokie yra oficialūs dokumentai, apie kuriuos yra kalbama, nes jų nematome. Tačiau tai dar kartą parodo, kad tokia situacija susidaro, kai nėra pakankamai skaidrumo ir kai nepakankamai dalyjamasi informacija. Iš tikrųjų, e, dėrybų eigoje mes nenorime skleisti visų savo dėrybinių pozicijų, tačiau parlamentas nori tik tai pakankamo skaidrumo, nori turėti prieigą prie dėrybinių dokumentų, prie rengiamų tekstų ir jeigu jūs negalite mums pateikti visų dokumentų, tai bent jau pateikite mums jų santraukas ir pristatykite, supažinkite mūsų pagrindiniais darybų principais. Pavyzdžiui, dėl pasiūlymų e, konfiskuoti MP3 e, grotuvus ir nešiojamus kompiuterius, jeigu bus nustatyta tam tikrų intelektinės nusavybės arba klastojimo atveju. Mums reikia žinoti, kokie principai ir kokie niuansai čia yra siūlomi tam, kad galėtume pritarti bendram e, dėrybų dokumentų. Taigi, ponė e, komisarė, dabar atėjo jūsų eilė pademonstruoti skaidrumą ir atskaitomybę. Ačiū. Ačiū ponui Kamaliui. Dabar prašau poną komisarą pasisakyti. Ačiū ponė pirmininkė. Aš suprantu jūsų susirūpinimo dėl vykstančių e, darybų dėl aktą. Noriu Jums tačiau priminti, kad mes dėrybose siekiame sustiprinti intelektinės nusavybės teisų apsaugą. Mes, jeigu norime išlikti konkurencingi, mes būsime priklausomi nuo naujovių dėgymo, nuo savo kūrybiškumo, nuo naujų prekės ženklų. Tai yra vienas iš pagrindinių mūsų privalumų tarptautinėse rinkose, todėl privalome užtikrinti, kad eksportuojančias prekes jos būtų pakankamai apsaugotos. Mes PPO ir kitose tarptautinėse organizacijose daugelį metų jau kėlėme šios klausimus, tačiau šios mėginimus visą laiką blokuodavo kitos valstybės. Nepaisant to, kad mes visą laiką siekiame globalinio sprendimo, neliko mums kitos išeities, nei tik tai pasitelkti norinčiųjų koaliciją. Galutinis susitarimas ir bus pasirašytas tų valstybių, nepaisant to, kad mes pagėdautume, kad daugiau valstybių, ypatingai kylančios ekonomikos šalis, prie šio susitarimo prisijungtų. Taigi šios tartautinės darybos, kaip jau minėjau, yra konfidencialius, jos nėra Tai nėra įprasta, nes dėrybose visą laiką privalu užtikrinti tam tikrą konfidencialumo laipsnį tam, kad dėrybų šalis galėtų padaryti tam tikrų nuolaidų prieš pasirašant galutinį susitarimą. Kita vertus, aš sutinku, kad Europos parlamentas privalo būti atitinkamai informuojamas apie dėrybų eigą. Mes dviejose sritise stengiamės, kaip manoma, geriau informuoti Europos parlamentą, taip pat ir užtikrinti didesnį skaidrumo lygį. Kalbant apie parlamentui teikiamą informaciją, mes supažindomėmis su darybų gairėmis, e, taip pat pristatome parlamentui tinkamas darybų raundų ataskaitas, kuris rengia prekybos generalinis direktoratas ir kuris e, derina veiksmus su prekybos e, komitetu ir mes informaciją teikime remdamėsi atitinkamais pagrindų susitarimais, taip pat Inte komitete per pastarosius tris metus aktą klausimai buvo aptarti keletą kartų, buvo surinktos birželio mėnesį 2008 ir 2009 balandžio mėnesį dvi konferencijos, kurios buvo atviros visiems piliečiams, nevyriausybinėms organizacijams ir žiniasklaidai. Kita konferencija vyks kovo 22 dieną Bruselėje. Aš suprantu, kad galbūt jūs manote, kad tos informacijos nepakanka tam, kad susidarytumėte pilną, pilną vaizdą apie dėrybų eigą. Todėl aš liepiau savo tarnyboms, tiems parlamentarams, kurie yra e, suinteresuoti gauti atitinkamą informaciją, tą informaciją suteikti ir ta informacija bus teikiama po kiekvieno tolesnio dėrybų raundo. Taip pat aš supratau, kad geriausias būdas supažininti jumis, jūs su darybų eiga ir pristatyti jums galutinio e, susitarimo projektą. Kaip jūs žinote, aktą, dėl aktą besidarančios valstybės susitarė, kad galutinis dokumentas gali būti paskeltas tik tai pritarus uh, visoms darybų dalyviams. Komisija stengsis parengti galutinį sutrimo projektą kaip įmanoma greičiau, tačiau viešai jos skelbti bus negalima. Aš tokiam požiūriu nepritariu, tačiau vienašališkai negaliu pažeisti konfidencialumo įsipareigojimų, nes dėl to nukentėtų mano kaip darybininko ar reputacija. Nepaisant to, aš stengsiuosi ir komisija stengsis, kad per kitą darybų susitikimą darybų partneriai atsižvelgtų į e, parlamento pageidavimą ir e, suteiktų jam galimybę susipažinti su galutiniu susitarimo tekstu, nes tai būtų naudinga visoms šalims ir taip pat e, būtų kadangi visi galėtų sužinoti, apie ką vyksta darybos ir apie ką jos nevyksta. Tai yra dar, laba, dar svarbiau. Noriu priminti Jums svarbiausius principus, kuriais vadovaujasi komisija prieš pasirašant šį susitarimą. Mūsų tikslas yra užkirsti kelią intelektinės nusavybės teisų pažeidimams dideliu mastu. Susitarimas nesuvaržys vartotojų pilietinių tečių Antras dalykas, aktą nori tik tai sustiprinti intelektinės nusavybės apsaugą, ji nenumato jokių priemonių keičiančių intelektinės nusavybės apsaugos įstatymus, taip pat nenumato išplėsti dabar galiojančių teisės aktų taikymo srities. Nepaisant to, turėtų būti nustatytas tam tikros taisyklės, kurios galiotų taip pat ir e, interneto erdvėje. Pavyzdžiui, jeigu mados dizaineriai nustatytų tam, tikras, tam tikrus klastojimo atvejus internete galėtų užtikrinti arba pasiekti, kad jų teisės būtų apsaugotos ir žala atlyginta. Taip pat aktą turėtų remtis ES teisinė įgytimi ir taip pat vadovautis atinkamų telekomų direktyva bei e, asmens duomenų apsaugos direktyva, šis įstatymas iš tikrųjų nepakeis per, galinės, per galinės duris dabar galiojančių ES teisės aktų. Tai reiškia, kad ES neprisijims jokių naujų įgaliojimų arba e, nebus priimti nauji teisės aktai, bus tik tai sustiprintas e, intelektinės nusavybės apsaugos lygis e, trečiosiose rinkose, užjūrio rinkose. Mes e, sieksime tokiu būdu efektyviau kovoti su internetiniu piratavimu ir klastotėmis. Noriu pasakyti, kad e, laipsnio reagavimo sistemos taip pat ES nėra privalomos ir skirtingos valstybės narės skirtingai šios principus taikomės ir toliau norime, kad tokia tvarka išliktų ES nesutiks su e, tuo, kad e, žmonėms būtų išjungiamas internetas, jeigu bus nustatyta, kad jie parsisiuntė tam tikrų nelegalių duomenų. Aš e, žinau, kad buvo tam tikrų ginčių dėl teisės aktų susijusių su generiniais vaistais ir e, jūs atitinkamą susirūpinimą čia taip pat išreiškite, taip pat pareiškite savo susirūpinimą dėl aktą poveikio įvertinimo. Mes e, remiamės atitinkamomis direktyvomis 2004 ir 2005 metų dėl e, intelektinės nusavybės apsaugos bei atitinkamas 2008 metais e, užsakytos mokslinės studijos rezultatais, kurios tikslas buvo kovoti su klastotėmis. Buvo numatyta 200 buvo nustatyta, kad patiriama žala dėl klastočių ir piratavimo yra sudaro 250 milijardų eurų ir ta žala patiriama šimt, 50 šalių. Aš e, tikiuosi, kad parlamentas palaikys komisijos veiksmus šiuose dėrybose. Ačiū labai. Ačiū. Dabar pereiname prie frakcijų atstovų pasisakymų. Pone Saifi. Ačiū. Nuo Lisabono sutarties įsipareigojimų mums yra suteikiamas naujos galios ir mes norime, kad to principo būtų laikomasi. Mes jūsų išklausėme ir dabar pageidaujame, kad būtų įgyvendinta nuolatinė konsultavimuose procedūra dėl aktos. Reikėtų užtikrinti, kad Europos parlamentas bei piliečiai, e, kuriuom, kuriems mes atstovaujame, būtų nuolat informuoja, nu, informuojami apie dėrybų eigą. Taip, Kartu reikėtų taip pat laikytis ir konfidencialumo taisyklių, apie kurias jūs kalbėjote. Šiandien siekiant, norėdami būti pilnai įtraukti į teisės aktų lygybos procesą, norėtume taip pat būti informuoti ir apie dėrybas. Aš ir mano frakcija nor, pageidaujame, kad taikymo standartai bei ne, intelektinės nusavybės apsaugos standartai būtų griežtesni ir kuriems taip pat gali, šiems principams taip pat galėtų padėti gyvendinti Kinija bei kitos šalis. Padirbinėjimas yra labai skaudi problema. Dėl jos kenčia ne tik autoriai, bet ir įmonės, kurios investuoja ilgus metus, investuoja e, tiek savo darbą, tiek e, išteklius į šią veiklą. Būtent šioje srityje slypi ES ateitis. Aš manau, kad skaitmeninėje aplinkoje dabar nutiko taip, kad padirbinėjimas, klastojimas tapo nebe materialiu dalyku. Manau, kad reikėtų, kad už savo veiksmus atsakytų ir tie asmenys, kurie veikia virtualioje, virtualioje erdvėje. Dabar noriu. Ačiū. Kitas kalbėtojas yra David Martin, prašau. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė už jūsų pasisakymą. Jo pabaigoje jūs minėjote, kad išgirdote mūsų susirūpinimą ir bandysite į jį reaguoti. Aš nesu įsitikinęs, kad jūs išgirdote visas mūsų išsakytas mintis ir susirūpinimą dėl aktą dėrybų. Tačiau e, manau, kad intelektinės e, nusavybės teisų turėtojai iš tikrųjų turėtų gauti atitinkamą atlygį už savo kūrinius. Mes taip pat kaip ir jūs nepasisakome prieš tarptautinį bendarbiavimą kovojant su klastotėmis ir piratavimu bei e, kovojant su kitais intelektinės nusaibės teisų pažeidimais. Tačiau ta kova privalo remtis egzistuojančią teisinę įgytimi, jos nuostatomis. Jūs taip pat minėjote, kad per galinės duris nebandysite prastumti naujų statymų, galbūt bandysite prastumti tuos įstatymus per paradinės duris. Taigi galėtumėte įsipareigoti ir to nedaryti. Jūs minėjote, kad netjungsti žmonėms interneto už tam tikrus nusižengimus. Mes e, pageidautume, kad jeigu tam tikri klastoti duomenys arba kur nėra naudojami asmeniais tikslais, tai niekas neturėtų būti baudžiamas. Toks yra mūsų siekis taip pat, bet kokie veiksmai remiantis aktą turėtų e, atitikti tikslus, kurie yra užsibriežti. Todėl norime pasveikinti jūsų prisimtą įsipareigojimą spausti kitas dėrybų šalis ir e, leisti parlamentui susipažinti su aktą susitarimo projektu. Jeigu parlamentas negaus sustarimo projektų, jūs negalite tikėtis parlamento pritarimo galutiniam e, susitarimo tekstui. Pabaigą noriu pasakyti, kad sveikinu ir pritariu jūsų pozicijai dėl generinių vaistų. Ačiū, dabar pasisakys Sofija Enitfeld, 2,5 minutės. Ačiū pirmininkė, kolegos komisarė. Rengiantis šiai diskusijai dėl intelektinės nusavybės teisų apsaugos ir e, e, diskusija apie tai, kaip reikia mums skatinti kūrybinės pastangas mūsų piliečių, tai galima prisiminti tik tai pavyzdį, kuomet internete pasirodė knyga apie Harry Potterį, prieš jai dar atsirandat knygynuose. Noriu pasakyti, kad dabar e, duomenys yra nelegaliai parsisinčiami MP3, MP3 grotuvus ir nešiojamus kompiuterius e, tarptautiniu mastu. Komisarė, jūs minėjote, kad jūsų pirmtakas pasirašė atitinkamą susitarimą dėl darybų konfidencialumo ir kad jūs dabar privalote jo laikytis. Jeigu tačiau neegzistuoja tokio straipsnio dėl konfidencialumo, apie kurį mes girdėjome, tai privalome būti nedelsant supažinti su visais dokumentais. Jeigu tačiau toks straipsnis egzistuoja, tai norime išgirsti iš komisaro, kokiu priemoniu jis imsis, kad e, tas straipsnis e, būtų panaikintas ir kad su dokumentais galėtų susipažinti ne tik parlamentas ir piliečiai, nes e, jeigu jie negalės to padaryti, tai bus pažėtos jų teisės. Noriu pasakyti, kad ateitie tokio pobūdžio apribojimai konfidencialumo pribojimai turėtų tapti praeitimi, mes privalome užtikrinti tinkamą skaidrumą. Šių dėrybų demokratinis teisėtumas yra pakankamai silpnas, jos nesirime jokiais ES galiojančiais principais, e, dėrybų mandatas nebuvo patvirtintas Europos parlamento noriu pasakyti, kad jeigu 27 nacionaliniai ministrai gali patys savo suteikti įgaliojimus slaptai dėrėtis dėl Europos priečių pagrindinių teisų apribojimo, galiu daryti išvadą, kad jų demokratijos supratimas smarkiai skiriasi, iš esmės skiriasi nuo manojo. Parlamentinis darbas e, remiasi, parlamentas reikalauja, kad ne, nebūtų išduodami jokie arešto orderiai, nekonfiskuojama įranga ir kad jokie teisės aktai per šios tarptautinius sustarimus nebūtų prastumi pro galinės duris. Linkiu Jums, komisarė, geros kelionės naujoje Zelandijoje kitą mėnesį ir e, užtikrinkite, kad Jums keliaujant Jūsų iPodas arba nešiojamas kompiuteris neturėjo tokios nelegalios informacijos. Dabar Kristian e, Engstrom pasisakys. Ačiū. Pirmiausiai noriu pasveikinti komisarą dėl to, kad jis jau e, pasiekė to, apie, kaip, apie ką buvo kalbama ištisus e, dešimtmečius, nes aktas susitarimas iš tikrųjų rūpi piliečiams. Nepaisant to, norėčiau pakritikuoti komisiją už uh, E, darybose pasirinktus metodus. Pasiūlymai apriboti, suvaržyti piliečių laisvės ir kištis jų asmeninį gyvenimą vien tik tai dėl to, kad to reikalauja didžiosios įmonės ir koncernai yra absurdiškas ir e, mums taip pat kelia pasipiktinimą visiškas skaidrumo nebuvimas. Demokratinėmis sąlygomis tai yra neįmanoma. Ir tai balsuosime dėl rezoliucijos kuri paragins komisiją išviešinti visus e, darybų dėl aktą susitarimo dokumentus. Tai užtikrins e, pagrindinius laisvos ir atviros visuomenės principus, e, laisvės ir artimumo principus. Rytoj parlamentas parodys, kad sieks apginti šias laisvės ir taip pat ir informacijos amžiuje. Ir mes norėsime komisijai parodyti, kad Europos parlamentas iš tikrųjų nėra e, skudras, į kurį galima nusivalyti kojas. Ponas Kazusnik, ponė pirmininkė, iš pradžių norėjau padėkoti komisijos nariui Dekucht, kad jam pavyko pasiekti pra, prasilauž, per, persilaužimo priešingai negu jo pirmtakui, kuris nes, neatsižvelgė į parlamento prašymus ir ignoravo parlamento reikalavimus. Tačiau dabar mano nuomonė pasikeitė, kai buvo pasakyta, kad reikia atsižvelgti ir gerbti e, piliečių laisvės ir jų teisės į privatumą. Aš asmeniškai sveikinu tai, kad e, yra siekiama sustarti dėl to aktą e, dokumento, kadangi reikia labiau e, užtikrinti intelektinės nusavybės teisų apsaugą ir panašius dalykus. Tačiau reikia, tenka vis dėlto apgailestaukti, kad tokios valstybės kaip pavyzdžiui Rusija e, nesilaiko ir ko gero neketina laikytis e, tokių e, ap, duomenų apsaugos nuostatų ir panašių kitų nuostatų. Ir um, reikia tikėtis, kad ši šis susitarimas netaps ne, ne Prancūzijos skaitmeninės gilietinos E, eksporto e, priemonė ir eksporto preke ir reikia tikėtis, kad jo laikysis visos susitarančios šalis. Dėkoju. Pone Svensin, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos nary. Turiu pasakyti, kad esu uh, labai nustebusi ir pasipiktinusi, kai komisija gina nuostata, kad e, tam tikrose dalykuose reikia laikytis konfidencialumo, kai, turime, e, kai čia mes kalbame apie apie teisės aktus, apie tai, kad būtina apsaugo, ginti e, piliečių pagrindinės teisės. Būtina užtikrinti e, E, informacijos prieiga valstybėms narėms ir, e, ir kompetitingoms institucijoms prie, e, kalbant apie dėrybas. Priešingo atveju jas būtina nutraukti. Jeigu dėrybų partnerės nesutars dėl to, kad būtų deramasi skaidrumo atmosferoje, tuomet tokių dėrybų negalima toliau tęsti. Mes reikalaujame, kad visi dokumentai būtų pateikti ir kad visą informaciją galėtų gauti tiek visi mūsų piliečiai, tiek ir mes. Čia mes kalbame apie piliečių pagrindinės teisės ir jų apsaugą. Taigi visi piliečiai turi turėti galimybę susipažinti su šiais dokumentais. Toks yra demokratijos principas. Ačiū. Dėkui, poniai Svensson. Pone Stasin, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai koks nors klausimas yra svarstamas už uždarų durų, tai iš karto yra skambinama pavojaus varpais, taip kaip ir nutiko šį kartą. Europos parlamentas turi būti informuotas. Virt dirbtuvė, kurioje kažkas tai daroma už uždarų durų, mus verčia nerimauti, nes e, piliečiai neturi savo mm, vaidmens, taip sakant, ne, negali niekaip įtakoti. Ir mes nežinome, kas iš tos virtuvės, Europos virtuvės dabar išeis. Europos parlamentas bei piliečiai turi būti informuojami. Tai, kas šiuo metu vyksta dėl aktos, mus neramina. Tai, kas yra numatyta interneto srityje, yra labai rimti dalykai. Štai, pavyzdžiui, yra keliamas pavojus laisvai ir mes negalime tam pritarti be subsidiarumo principo, kuris yra pažeidžiamas. Nacionaliniai parlamentai taip pat neturi teisės niekaip paveikti šio proceso. Mes, tiesą sakant, prieštaraujame tam, kad piliečiai būtų baudžiami tokiamis priemomis. Valstybės narės nieko nedaro šioje situacijoje. Kągi ta komisija daro toje virtuvėje užsidariusi ir kodėlgi dabar amerikiečių įmonės dalyvauja šiame procese, kodėl amerikiečiai kažką tai daro toje virtuvėje. Galbūt jie kažkokius tai interesus gina, ar mūsų interesai yra mažiau svarbus. Pone pirmininkė, mūsų partija kovoja už piliečių interesus. Mūsų partija, aišku, pasisako prieš medikamentų klastojimą, tačiau kalba juk eina ne apie tai. Čia kalba eina apie tai, kad parlamentarai negali niekaip paveikti šio proceso, todėl kad mes net nežinome, kas vyksta už uždarų durų. Neįmanoma, ko gero, būtų įsivaizduoti didesnio parlamentarų įgaliojimo pažeidimo. Viskas vyksta už uždarų durų. Ačiū. Pone Stasant, dabar dvi minutės poniai Rotovai Zuzanai. E, globalizacija azėmė įnei do VTO. Gerbiamas komisijos nariai, globalizacija ir Kinijos prisijungimas prie Pasaulio prekybos organizacijos mums atnešė nemažų problemų. Dabar mus užplūdusios klastotos prekes, kurios kelia pavojų žmonių sveikatai ir taip pat įmonių pajamoms. Ir piliečiams yra sus, sunku susitaikyti su faktu, kad valstybių narių apsaugos taisyklės netitinka. E, visų, e, netitinka jų lūkesčių, nepakankamai jos apsaugo. E, ES čia irgi mažai ką gali padėti. Jinai tikisi pagerinti šią situaciją, tačiau e, nemanau, kad mes padės, pagerinsime situaciją tiesiog uždrausdami paaugliams e, e, parsisiųsti iš interneto vieną ar kitą e, turinį. Europos piliečiai turi e, naudotis savo teisėmis, turi turėti galimybę apginti savo teisės į privatumą, į savo la, į laisvę, naudotis paslaugomis. Ir yra gaila, kad e, komisija neatsižvelgia į parlamento reikalavimą nuolat būti informuojamam apie e, aktą susitarimo e, prieimimo eigą. Mes nenorime būti tiesiog pastatyti prieš faktą, tai yra e, aktą susitarimo atmetimo arba prieimimo faktą, nesusipažinus su atitinkamais dokumentais ir nepareiškus savo pozicijos ir neinformavus savo piliečių. Būtent E, Kinija nebuvo pakviesta į dėrybas, didžiau, o ji juk yra didžiausia e, klastotoje pasaulyje ir dėl to e, tai kelia nuostabą ir norėtume iškelti klausimą komisijai, kodėl Kinija nėra įtraukiama į šį procesą. Dėkoju. Ačiū, ponė Susta. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar, jeigu mes ir toliau norime būti didžiausia, svarbiausia pasaulyje ekonomika, tai ko gero turime galvoti apie produktivumą, galimybę užkariauti naujų rinkų. Ir šioje situacijoje kova su klastojimu yra labai svarbus dalykas. E, patentų apsauga yra, pavyzdžiui, nefinansinis instrumentas, kuris gerina konkurencingumą sistemos demokratijos ir teisinio saugumo principų taip pat taikymas čia yra taikom, daromas. Dabar pastaraisiais metais fin, darant tam tikrą finansinį saugumą, spaudimą, atsiprašau, buvo priimti tam tikri teisės aktai. Maždaug aktos yra susijusi su maždaug 500 milijardų eurų per metus. Taigi reikėtų kovoti su vaistų padirbinėjimu bei kitomis problemomis. Tačiau taip pat darantis dėl aktos reikėtų laikytis ir tam tikrų pagrindinių principų. Mes negalime uh, tiesą sakant, būti ramus dėl to, ką matome vykstant šiuo metu. Dėl skaidrumo, pavyzdžiui. Ko gero, ne užkulisiuose turi viskas vykti. Komisijos dėrybininkai turi mus informuoti apie dėrybų eigą. Mes turime gauti informaciją tam, kad galėtume savo vertinimą pateikti. Turime pabandyti bendradarbiauti su komisija, tik tai parlamentui ir komisijai bendradarbiaujant mes galime išnaudoti visą savo Europos potencialą. Ačiū, ponė. Susta, toliau Aleksandr Alvaro. Dvi su pusę minutės. Gerbiamasis pirmininkė, gerbiamasis komisijos nary, jūs turite tikrai sunku palikimą ir jeigu netos sudėtingą temą, tuomet galėtumėte. Št tiesiog šipsotis dėl to, kokias, kokias aistras kelia ši diskusija. Tačiau dabar tikrai negalime šipsotis, kadangi klastojamos prekes kelia didelį pavojų žmonių sveikatai. Ir, ir be to ekonomikai yra daromi didžiuliai nuosto, nuostoliai, kurie sudarė praeisiais metais 180 milijardų eurų. Taigi tai kelia e, grėsmę mūsų įmonių veiklai, kelia pavojų darbo vietų išsaugojimui ir skatina nusikalstamumą. Be to, e, klastojamos prekes neturėtų daryti, e, kelti pavojaus veikatą iš tų žmonių, kurie net neįtarė vartojantis klastojamas prekes. Akivaizdu, kad mūsų bendras interesas turėtų mus skatinti e, jau dabar nedelsiant veikti. Europos komisija vadovaudamasi teisino nuostatomis E, nes, nes darybose dalyvautų ir e, vadovaudamasi būtent tomis taisyklėmis, griežtai jų laikydamasi. Uh, mes taip pat norime, kad būtų klausima ir mūsų e, nuomonės, ir mūsų pritarimo. O tai reiškia, kad mums reikia informacijos, visos reikiamos informacijos ir visų dokumentų, kurie yra parengti šioje e, srityje. Tačiau jeigu komisija sako, e, kad neturi jokių galimybių pateikti tokios informacijos, man kyla klausimas. E, Pirmiausia, ar komisija gali užtikrinti, kad e, nebus įvestas vadinamasis three strike e, out režimas? Ar komisija gali užtikrinti, kad nebus įvestas interneto operatorių e, kaip trečiųjų šalių atsakomybės mechanizmas. Ir pagaliau, ar komisija gali užtikrinti, kad aktą uh, kontekste nebus įvestos e, baudžiamosios sankcijos, kurios e, peržengs ES kompetencijos ribas. Aš žinau, kad kai kurios valstybės narės e, norėtų prisimti atsakomybę šioje srityje, tačiau manau, kad jūs, kaip sutarčių sergėtoje, turėtumėte atsakyti už šį žingsnį. Dėkoju. Ačiū. Pusantros minutės, ponas Alprecht. Dar prieš metus Europos parlamentas jūsų komisijos aiškiai pareikalavo ateityje skaidriai vesti dėrybas dėl aktą susitarimo. Su, Ypač turint omenyje, e, kad e, kalbama apie kovą su klastojimu prekyboje. Ir kas nuo to laiko įvyko, nieko, absoliučiai nieko, atvirkščiai draugė su, kito, su e, vadinamąją norinčiųjų koalicija, jūs lego, nelega, užsiimate nelegalią diplomatiją ir stengiatės uh, E, susitarti dėl taisyklių, kurios gerokai peržengia ES galiojančių taisyklių ribas. Tačiau pats didžiausias skandalas yra tas, kad nuo praėjusių metų gruodžio mėnesio daugelį sričių jūs mūsų nebegalite ignoruoti ir vykdyti savo darbelius už uždarų durų. ES piliečiai. E, visiškai teisėtai pareika, e, pasistengė e, e, būtent Europos parlamento pagalba, kad tokia nuostata būtų įtvirtinta Lisabono sutartyje. Tačiau jūs šio, šio Euro, susitari, sutarties, šios sutarties nuostatos nesilaikote. Jeigu jūs manote, kad šiuose dėrybose negalite užtikrinti uh, lai, sutarčių laikymosi, tuomet už, e, nutraukite tas dėrybas, e, jeigu ir ta, tik tai tada, kada galėsite besalgiškai laikytis mūsų teisės aktų nuostatų, galėsite tas dėrybas pratesti. Ačiū. Ponas Lijarik. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai, mes visi pasisakome prieš klastojimą, prieš piratavimą. Tačiau, ponia komisijos nariai, jūs mums ką tik tai pasakėte, pasakaitę vaikams. Sakote, kad deratės dėl susitarimo tautoms ir žmonėms nieko, to, nieko apie tai nežinant. Pagal 18 Lisabono sutarties straipsnį sakoma, kad Europos parlamentas yra informuojamas uh, nuolat ir iš karto apie dėrybas dėl tartautinių susitarimų. Būtent toks yra dabar atvejis. Taigi prašome laikytis įsipareigojimų. Mes dabar nerimaujame dėl pagrindinių teisų nesilaikymo. Dabar atrodo dėl piratavimo tikriausiai reikėtų uh, kaltinti įmonės, o ne vartotojus dėl to. Toliau dabar įsivaizduokime, kad prisidengiant kova su piratavimu bus daromos kratos, kaip ir SWIFT, tarkime, atveju. Tačiau, ponio komisijos nariai, parlamentas jūs nugalėjo dėl SWIFT'o, taip, gali, taip gali nutikti ir dėl aktos. Toliau jūs painiojote klastojimą ir piratavimą su uh, pasikesinimų į privatų gyvenimą ir netgi į sveikatą. Pone komisijos nariai, prašome nutraukti dėrybas dėl šio susitarimo. Pone Muskardinį kalbės 2,5 minutės. Pirmininkė, komisarė, aktą susitarimas yra būtinas siekiant bendrai apsaugoti prekybą nuo klastočių. Tačiau derantis dėl šio susitarimo reikia aptarti taip pat ir tokius klausimus kaip duomenų apsauga bei intelektinės nusavybės apsauga. Todėl mes reikalaujame didesnio skaidrumo darybo eigoje. Komisija privalo laikytis tam tikrų konfidencialumo įsipareigojimų, tačiau jau dabar iki šio momento sudėrėti tekstai privalo būti pateikti parlamentui tam, kad šis iš anksto galėtų su jais susipažinti ir pareikšti savo nuomonę. Kol kas tokios informacijos mes negavome, girdėjome tik tai gražius žodžius. Tuo tarpu Europos parlamentas visą laiką pasisakė už Europos gamintojų ir vartotojų teisų apsaugas taip pat e, ir už tokių teisų apsaugas internete. Komisija turėtų teis, tęsti pradėtas darybas, tačiau labiau įtraukti į jų eigą parlamentą, teikdama daugiau informacijos ir, ir e, aš tikiuosi, kad e, Besidarančių šalių skaičius ateityje taip pat padidės nuo 12 iki daugiau, bus įtrauktos besivystančios šalis nes e, vėliau jau tos šalis privalės laikytis prisimtų įsipareigojimų tam, kad galėtų veiksmingiau kovoti su klastojimais ir e, kūrinių piratavimu, nes dabar privalu užtikrinti ir suteikti pagalbą vartotojams. Interneto erdvėje visi privalome kovoti už švarų internetą, nes turime pamiršti, nepamiršti e, ne tik e, privačių asmenų duomenų apsaugos, tačiau ir saugumo. Dabar ponė Boskot. Pone pirmininkė, komisarė, susitarimas pasiektas už uždarų durų yra nepriimtinas ES piliečiams. Dabar ES derasi dėl labai svarbaus priekybinio susitarimo aktą ir dėrybos vyksta slaptai. Nei nacionaliniai, nei Europos parlamentas negali vykdyti savo demokratinės kontrolės funkcijų susijusių su dėrybų turiniu, nes dėrybų šalis taiko tam tikrus konfidencialumo reikalavimus. Vėl daroma žala Europos piliečių pasitikėjimui savo institucijomis. Nesupraskite manęs klaidingai, reikia skatinti Europos ekonomiką ir svarbi jos sudėtinė dalis yra intelektinių teisių apsauga. Tačiau, kuomet deramasi slaptai, tai automatiškai atsiranda uh, terpė gandams. Noriu paklausti, kaip vyksta bendradarbiavimas tarp ES prekybos komisaro ir pamatinių teisų apsaugos komisarų. Ar komisaras de Gucht teikia informaciją poniai Reding apie darybų eigai. Europos parlamentas reikalauja, kad būtų užtikrintas atitinkamas skaidrumo lygis ir jis būtų turi būti ištiktas dabar prieš e, Europos parlamentui atmetant šį susitarimą. Ačiū labai. Dabar pana Lichtenberger. Ačiū. Pone komisijos nary, klausimo metu skaidrumas buvo vienas iš žodžių, kurie, kuries, kurie buvo. Mm -hmm. uh, vartojami labai dažnai, bet ne dažniausiai. Jūs kalbėjote prieš tai, kad viskas vyksta skrai, skaidžiai, atvirai. Turiu Jums pasakyti, kad tokia skaidrumo apibrieštis man yra visiškai nesuprantama. Ir tai pasakytina ir apie daugelį mano kolegų šiuose rūmuose. Skaidrumas yra visai kas kita, negu kai nei. Mm, pamesti keletą informacijos nuotrupų, pareiškiant, jog dėja neturime jokios galimybės jums suteikti daugiau informacijos. Mes įžengėme į naują etapą. Dabar jau nebebus įmanoma remiantis tarptautiniais susitarimais E, sudaryti sutartį su prekybos partneriais, neatsižvelgiant į mūsų e, pastabas ir reikalavimus. Tai nebėra įmanoma nuo tada, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. Tai reiškia, jog e, toks besąlygiškas tokių sustarimų nau, vykdymas, kaip ir slapti E, slaptos darybos e, už parlamento durų yra nebeįmanomi. Mums reikia apsaugoti savo teisę į e, prieigą prie informacijos. Jums nepavyks atrodyti įtikinamai, jeigu dėl visko dėrėsitės už uždarų durų ir stengsitės apraminti žmonės, sakydami, kad viskas nebus taip blogai, kaip atrodo. Pone komisijos nariai, tai yra neteisingas požiūris. Ačiū. Ačiū ponė Lichtenberger. Katrin Trautman. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, mėly kolegos, reikia aiškiai pasakyti. Dėrybos dėl aktas yra vedamos taip, kad mums tai nėra priimtina, tai yra Europos parlamentui tai nėra priimtina. Mes, kaip teisės aktų leidėjas, turime teisę pagal Lisabono sutartį į visišką informavimą, pilną informavimą. Uh, Iki šiol pateikiami dokumentai įrodė, kad šios dimensijos nebuvo laikomasi. Dabar atrodo, kad interneto tiekėjams yra siūlomas toks dalykas. Jeigu jie sutinka kontroliuoti turinį, tai tada jiems bus taikomas atleidimas nuo atsakomybės. Jeigu ne, tai tada jie bus baudžiami autorių teisų turėtojų. Man toks apsivertimas atrodo labai pavojingas, todėl kad čia keliamas pavojus Europos bendrijos teisynui. Taip pat ir elektroninės priekybos direktyva čia yra pažeidžiama, na, o kartu ir Europos piliečių teisės pažeidžiamos, kaip ir telekomo paketo atveju. Mes manome, kad gali pasikartoti ir SWIFT atmetimo situacija. Norėčiau pasveikinti mūsų koordinatoriaus Kader Arif darbą, taip pat visų dėrybininkų darbą. Rytoj Europos parlamento siunčiamas ženklas bus labai aiškus ir vieningas šiuo klausimu. Ačiū, ponė Trotman. Dabar pagal prašau žodžio procedūrą vienas žodžio prašymas buvo pateiktas. Ponas Džodžios Papaslavkas, vieną minutę. Padirbinėjimas kenkia ne vien tik tai Europos bendrovių konkurencingumui. Padirbinėjimas taip pat kelia pavojų ir žmogaus sveikatai. Atsakas, koks būtų į tai, reikėtų stiprinti intelektinės, atsakom, atsiprašau, e, intelektinės nusavybės teisės pasauliniu lygiu. Kaip įmanoma, daugiau prekybos partnerių turi prisijungti prie daugiašalių ir dvišalių susitarimų. Su, tokie susitarimai turi laikytis bendrijos teisino principų, pagrindinių laisvių principų, reikėtų taip pat žmogaus laisvių principus ir informacijos e, laisvių principų laikytis. Europos parlamentas turi turėti visą informaciją visais dėrybų etapais, aišku, taip pat laikantis kartu ir konfidencialumo taisyklių. Ačiū ponui Papastankos. Ponas Ferrera taip pat paprašė žodžio vieną minutę. Pone pirmininkė, pone komisijos nary, šiuo metu vyksta neskaidrus procesas, kurį pradėjo Europos komisija. Tačiau vienas dalykas yra aiškus. Atrodo, kad už autorių teisės bus gaunami didesni pinigai ir taip didžiosios bendrovės iš to dar labiau tik tai laimės. Nėra laikomasi demokratijos, skaidrumo principų, atsisakoma yra pateikti informaciją. Ir dabar atrodo, kad gali nutikti taip, kad nebeturėsime saugių generinių vaistų, bus kaip ir šnipinėjami asmens duomenys. Dabar tie sektoriniai ar asmeniai interesai atrodo bus svarbesni nei visuomeninis interesas. Ir tai visiškai aišku iš dabar vykstančių procesų. Ačiū ponui Ferrera. Dabar žodis ponui Deguktui. Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad klausydamas parlamentarų pasisakymų, po to, kai pasakiau savo žanginę kalbą, man atėjo galva mintis, kad daugelis iš jūsų turbūt nelabai klausėtės to, ką aš sakiau. Aš minėjau, kad mes laikysimės Europos teisino kad aš stengsiuosi užtikrinti, jog kitos darybų šalis pritartų siūlymui supažindinti su sustarimo tekstu Europos parlamentą. Aš taip pat aiškiai pasakiau, kad sustarimas bus taikomas tik tai komerciniams intelektinės nusivės teisų pažeidimo aspektams. Taigi Aš e, iš naujo neatsakinėsiu į visus užduotus klausimus, nes iš tikrųjų manau, kad jau atsakiau į juos per pirmąjį savo pasisakymą. Davidas Martinas uždavė klausimą, kas atsitiks, jeigu kas nors išvykdamas iš ES arba iš vienos šalies, kuri pasirašė aktą susitarimą, e, bus e, sulaikytas dėl tam tikrų pažeidimų priklausys nuo to, į kurią šalį jis vyksta. Jeigu ta šalis nepasirašė aktą susitarimo, tai jis priklausys nuo tos valstybės muitinės arba policijos pareigūnų malonės. Ir už trečiasią šalis ir jų institucijas mes negalime atsakyti. Pritariu Sophie Infeld minčiai dėl parlamentinės kontrolės. Tačiau aš noriu pasakyti, kad Lisabono sutarties atveju taryba suteikia darybinius įgaliojimus komisijai, komisija vykdo darybas, o sprendimas dėl darybinių įgaliojimų yra priimamas tarybos pagal atitinkamas darbo tvarkos taisyklės. Ir ar nacionaliai parlamentai privalo pritarti e, tam tikriems ministrams su teikiamiems įgaliojimams. Šie klausimai jau yra ne Europinės teisės, o nacionalinės teisės kompetencijai priklausantis. Todėl mes, manau, neturėtume dabar kritikuoti arba svarstyti taryboje priimamų sprendimų arba procedūrų, kaip jie yra priimami, nes tai nėra tiesiogiai susiję su mūsų įgaliojimais. Dėl to, kad aš vyksiu į Naują Zelandiją ir turėčiau susirūpinti, kokia informacija yra mano iPodė, tai noriu aiškiai pasakyti, kad tokio prietaiso neturiu ir į Naują Zelandiją taip pat artimiausių metų neketinu vykti. Atsakydama į ponios Tasin pasisakymą dėl tos dėrybų virtuvės, tai e, jūs patys turėtumėte paieškoti atsakymų iš šios argumentus, kalbant apie mūsų santykius su Kinija. Tai iš tikrųjų, kaip buvo minėta, Kinija yra didžiausias klastočių šaltinis. Mes deramės aukščiausių ekonominių lygmenių su Kinijos atstovais ir visą laiką atkreipiame dėmesį intelektinės nusavybės teisų pažeidinėjimus, ne tik internetinės prekybos erdvėje, tačiau taip pat ir daugelį kitų sričių kuomet bus susitarta dėl aktą, kitos valstybės taip pat galės prie šio susitarimo prisijungti ir aš manau, kad prisijungimas prie šio susitarimo taip pat padėtų sustiprinti ir Kinijos pramonės bei e, intelektinės nusavybės turėtojų teisės. Aš nesutinku su interpretacija, kurią pateikė ponai Lerik ir Trautman dėl 218 straipsnio. Šis straipsnis teigia, kad parlamentas privalo gauti informaciją apie visus procedūrinius veiksmus. Parlamentas gauna tokią informaciją, netgi gauna daugiau informacijos nes parlamentui steikiamos informacijos apimtis yra žymiai didesnis nei numatyta 2218 straipsnėje. Aš tačiau nematau dėl to jokios problemos, mes ir toliau sieksime, kad parlamentas galėtų susipažinti su dabar svarstomu susitarimo teksto projektu. Todėl tvirtinimai, kad mes nesilaikome 218 straipsnių, yra neteisingi. Be to noriu poniai Sofie Intfeld pasakyti, kad mes e, išsiuntėme jums 16 priedą e, dėl e, visų aktą dėrybų šalių susitarimo laikytis konfidencialumo nuostatų. Tai buvo padaryta 2009 metų sausio mėnesį e, ankstesnės kadencijos parlamentui, tačiau tiek institucija yra ta pati, tiek ir Sofinitfeld dalyvavo ankstesnėme parlamento darbe. Taigi jūsų atitinkamas išsakytas tvirtimas taip pat yra neteisingas. Taip pat noriu pakartoti, kad tai, ką sakiau per savo kandidatūros svarstymus, tų pažadų ketinu laikytis, ketinu pilnai suteikti parlamento informaciją apie visas vyksta, vykdomas darybas, tačiau kol darybų šalis nesusitarė, kol kas negaliu jūs su, supažindinti su susitarimo projektu. O tai galėtų uh, turėti žalingos įtakos ne tik daryboms dėl aktą susitarimo, dėl, tačiau taip pat ir dėl visų kitų uh, vykstančių dėrybų, tai būtų blogas precedentas, apsunkintų visas dėrybos, tačiau bet kokia atveju dės visas pastangas, kad jūs to sustarimo projektą gautumėte. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Norėčiau dabar jums pranešti, kad man buvo pateikta pateikti penki rezoliucijos projektai šio klausimu. Rytoj vidurdienį balsuosime dėl rezoliucijų. Dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra žodinis klausimas komisijai dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo reglamento. Su